to klausiu. Ponas Pazekašas kalbėjo apie būtinybę išmokti pamokas, tačiau skaitant kai kurias pastraipas atrodo, kad nebuvo pasimokyta iš praeities klaidų, kodėl problemos Rumunijoje ir Bulgarijoje, kurios mano vertinimu kurį susidariau lankydamasis tose šalise, kad e, vienas iš didžiausių trūkumų susijusių su finansų valdymu ir administravimu nebuvo pašalintas, ji nebuvo sukurta decentralizuota lėšų administravimo sistema, aiškiai paskirstant ir nustatant atsakomybę. O dabar pasirengimo narystai parama skiriama derantis tarp komisijos ir Serbijos vyriausybės siekiant užtikrinti tarpusavio sąsąją su politiniais prioritetais, tačiau daugiausiai dėmesio skiriant dialogui e, dėl būtinybės gerinti administracinius gebėjimus, tačiau atrodo, kad tame dialoge būtent administraciniams gebėjimams ir neskiriama pakankamai dėmesio. Manau, kad e, į tai turėtume atkreipti ypatingą dėmesį, nes steimo procesas dar kurį laiką užtruks, jau nemažai pinigų jam pasirengti buvo skirsta, jeigu nenorime, kad pasikartotų anksčiau įstojusių šalių situacija, kai mes e, jau post factum bandome šalinti trūkumus, tai šiuo atveju turime didelį dėmesį atkreipti į e, būtinybę nustatyti ir sukurti decentralizuotą e, finansinių lėšų administravimo sistemą, nustatyti asmenys atskirose lygmeniuose, lygmenyse už e, šį administravimą atsakingus <clears throat> nes e, labai dažnai galime konstatuoti, kad e, gerais tikslais yra pragaras grįžtas, kuomet e, pasiūloma labai daug projektų, jiems yra skirimas finansavimas, o galiausiai paaiškėja, kad jie buvo visiškai nenaudingi. Taigi, turime ir vadovautis to principu, apie kurį kalbėjo auditorumų atstovas, turime pasimokyti iš praeities klaidų ir jų nekartoti vėl ir vėl. Kolegai Soltis žodis. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš taip pat norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams už jų ataskaitą. Ponui Dočiu noriu padėkoti už jo pranešimą. Labai svarbu kalbėti apie finansinę Serbijos pažangos ataskaitos pusę. Kaip žinote, pakeitimus reikia pateikti po 20 minučių, priešingų atveju jie nebus įtraukti į pranešimą. Audito rūmo ataskaitoje daugiausiai dėmesio skiriama finansiniams aspektams ir jame vertinamas uh, stojimo pasirengimo narystai paramos veiksmingumas. Turime užtikrinti, kad ateityje padarytos klaidos nepasikartotų, turime padėti Serbijai, ypač uh, turint omenyje pasirengimo narystė veiksmus, o ne priežiūros ir kontrolės veiksmus po įstojimo. Todėl turime sutelkti dėmesį į viešuosius finansus, į biudžeto valdymo ir administravimo aspektus turime pagerinti Serbijos valdžios institucijų veiksmingumą, viešųjų pirkimų procedūras puikiai žinote, kad ne tik Serbijoje, tačiau ir kitose šalise viešieji pirkimai buvo labai opi tema. Turime puikiai žinoti, ko siekiame savo teikiamą paramą, todėl komisija privalo informuoti parlamentą, o parlamentas kartu su kitomis institucijomis priims galutinį sprendimą. Mūsų tikslas yra pasiekti, kad Serbija kuo greičiau įstotų į Europos Sąjungą, tačiau turime būti realistai, negalime dalinti pažadų, kurių nesugebėsime išpildyti. Sutikras, kad mūsų ateitie dar daug darbų laukia, noriu paklausti komisijos, Kokie jūsų vertinimo šiuo metu yra Serbijos administraciniai gebėjimai, ypač vertinant juos pasirinkimo narystai priemonių kontekste, ar tos priemonės yra jau parengtos ir ar komisija galėtų daugiau pastangų padėti, siekdama pagerinti Serbijos e, viešai administravimą. Dar vienas paskutinis aspektas Puikiai žinote, kad ponas Junkeris yra minėjęs, jog ES naujos narės per būsmę kadenciją nebus priimtos ir tai galėtų būti laikoma tam tikrų šaltų dušų kai kuriams šalims kandidatėms. Galbūt šis pareiškimas buvo šiek tiek per ankstyvas ir popiežius tą pareiškimą pakoregavo, teikdamas, kad e, įstojimas įvyks anksčiau, nei ponas Junkeris mano. Aišku, jis priklauso ne nuo pono Junkerio ar popiežiaus, o nuo reformų, kurios yra vykdomos Serbijoje. Aš norėčiau, kad mes visi konstruktyviai dalyvautume šiame procese, kad padėtume tiek pačiai Serbijai ir tuo pačiu ir Europos Sąjungos funkcionalumą pagerintume, taip išvengdami problemų ateityje. Ačiū. Daugiau kolegų kalbėti nenori, taigi mano sąraše yra labai daug žmonių, kurie dalyvavo diskusijoje, tie, kurie nedalyvavo, tai prašo žodžio. Bet jūs dalyvaujate, taigi atsijimu savo žodžius. Pusė dvylikos aš turiu dalyvauti ASAT komitete, e, bet aš pagalvoju, kad svarbiau buvo ateikti čia ir aš pagalvoju, kad buvo svarbiau, kad svarbiau būtų jums išgirsti komisijos atsakymus ir tikiuosi jūsų kolegos ASAT komitete jums atleis. Aš norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyti. Aš dėkoju ir audito rūmams, ir ponui Deutsch už parinktus dokumentus. Aš manau, kad e, iš esmės mes pritarėm daugam šiuose dokumentuose ir mes jau atsižvelgėme kai kurias rekomendacijas, jau pradėjome jas taikyti, jau dėgėme tam tikras naujoves. O dabar leiskite pakomentuoti kai kurios klausimuose, kurios buvo kalbėta jau šiandien. Aš neatsakinėsiu klausimai tai, kas yra mano dvasinis vadovas, komisijos pirmininkas ar popiežius. Bet uh, Aš e, norėčiau pasakyti štai ką. Komisijos požiūrės į konkrečias datas. Ar mes turime nustatyti kokia, kokias nors datas ar ne? Aš manau, kad mes jau taip nebekalbame. Mes nebedarome jokių prognozių dėl datų. Ir koks turėtų būti tikrasis pažangos e, testas. Aš manau, svarbiausia reikia vertinti, kiek šalis yra pasirengusi prisimti prie Europos e, Sąjungos. Ir aš manau, kad tai yra viena pagrindinių pamokų, kurią mes, e, e, kurias mes įsisavinome iš ankstesnių plėtros etapų. Kroatija, pavyzdžiui, įstojo į Europos Sąjungą be įvertinimo pagal tai, ar jį buvo pasirengusi ar ne. Aš taip pat norėčiau pakalbėti ir apie tai, pagal kokią struktūrą yra, e, e, yra rengiamos dėrybos. Tai yra teismų sektorius, yra kova su organizuotų nusikalstumumu. Ir mes stengiamės e, kuo anksčiau skirti visą dėmesį šiems klausimams, tai yra apie juos kalbame dėrybų pradžioje, nes tai yra uh, nepaprastai svarbus dėrybų skyriai, tai yra 24 ir 23 skyriai. Tai yra esminiai lemiamos svarbos skyriai. Ir tiesą sakant, nuo jų ir priklauso dėrybų eiga. Ir šiandien mes jau nepakeitėme savo požiūrį. Mums neberūpi jau, ar patvirtinti yra įstatymai ar ne ir e, kokioje svarstymo stadijoje yra dokumentai teisėkuros procese. Ne, mums rūpi konkrečios reformos, nes stebime, ar realiai yra keičiama sistema. Ir dar vienas dalykas, kuris nėra, nėra susijęs su e, teisės viršinybės principu, tai yra tai, kad mes atsisakėme požiūrio, kuris buvo grindžiamas projektais ir dabar mūsų požiūris yra grindžiamas sektoriais. Ir būtent remdamiesi tokių požiūrių mes vertiname, ar vyriausybė tvirtina programas, realias reformų programas. Ir mes manome, kad būtent taip mes galime padėti šalį gyvendinti tvarias reformas. Ir ponas Makalėste visiškai teisingai kalbėjo apie tai, kad problemų šioje srityje vis dar esama. Tačiau iš esmės e, mūsų požiūris dabar yra kur kas platesnis. Jis, e, mes žvelgiame tiesiai į problemos esmę, ar e, administracinė struktūra keičiasi. Ir panas Makelėsta, ir panas Nika, ir kiti klausė apie viešo administravimo sistemos reformą. Ir būtent čia mes tengiamės sustiprinti savo darbą ir bendradarbiavimą su. Uh, šalimi. Šiuo metu mes dirbame su e, SBO tam, kad galėtume suderinti bendrus valdymo sistemos taikomus kriterijus visose šalise partnerėse. Ir mes siekime šiuo metu sukurti profesionalę, e, tvarę, veiksmingą valstybės tarnybą. Ir čia mes kalbame ir apie įdarbinimą, ir apie e, atlyginimus ir apie profesinį e, tobulinimąsi ir apskritai apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad darbuotojai galėtų susitvarkyti su labai svarbiomis užduotimis. Ir dabar, kai kalbame apie Serbiją, galiu pasakyti, kad viena iš Serbijos problemų tai yra uh, štai kas, kaip jie galėtų užtikrinti, kad aukštos kvalifikacijos e, tarnautojai dirbantis ministerijuose, e, užimantis aukštas pareigas, dirbtų savo darbą, kad jie nesikeistų. Ir čia mes, aišku, nesurasime sprendimo e, per 24 valandas, bet mes apie tai galvojame, mes stipriname savo bendradarbiavimą šiuo klausimu. Ir pavyzdžiui, jūs pamatysite, kad šiandien, kai mes rengiame pažangos ataskaitas skirtas šalims partneriams, tenai kur kas daugiau dėmesio yra skiriama pagrindiniams dalykams, tai yra kovai su korupcija ir teisės viršinybės principui, bet ir tokiems klausimams kaip valdysina ir viešo, viešo administravimo sistema. Nes jeigu mes tų dalykų neturėsime, Nesvarbu, kokios bus reformos, jos nebus tinkamai įgyvendintos, nes mums reikia, kad pirmiausia, kad pastato struktūra, kad pastatas struktūriškai būtų tvirtas. Dirbame ir kitose sritise, tai yra ten, kur yra investuojama. Mes Norime, kad vyriausybės lygmenių e, energetikos, transporto ir aplinkosaugos rytise būtų sudarytas mechanizmas, pagal kurį galima būtų stebėti visus projektus, kuriuos siekiama įgyvendinti. Ir taip mes galėsime atrinkti brandesnius projektus, tuos projektus, kurie buvo gerai parengti ir kurie yra tvarūs. E, mes esame tuo suinteresuoti, nes tie projektai prisidės pavyzdžiui, prie Europoje gyvendinamų projektų, pavyzdžiui, prie trans, europinių transporto tinklų. Taigi dabar baigdamas noriu pasakyti, mes manome, kad šis pranešimas yra nepaprastai e, svarbus audito rūmų ataskaita taip pat yra svarbi e, ir ji yra pakankamai teigiama, taip aš prisiminsime kai kurias kitas auditorumo ataskaitas. Ir svarbiausia yra tai, kad e, šioje ataskaitoje yra pateiktos svarbios rekomendacijos, į kurias mes tikrai bandysime atsižvelgti ir kas bandysime gyvendinti. Aš atsiprašau, bet ko gero aš dabar turėsiu išeiti į Užsienio reikalų komitetą ir mano kolegos galės atsakyti į papildomus komiteto narių klausimus. Dėkoju Jums už paaiškinimus. Ar bus kokiu nors kitų pastabų? Ne, gerai, tuomet aš sutikiu žodį ponui Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, kedves... Ačiū pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems už aktyvų dalyvavimą, už aktyvę diskusiją ir svarbias pastabas. Aš norėčiau apibendrinti šiandien vykusią diskusiją ir išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, tai yra, yra tai, kad aš pastebėjau, kad daug kas kalbėjo apie Europo, Serbijos žengimo Europos Sąjungos link procesą. Mes išklausime komisijos nuomonę ir žinome, kad ne viena ES institucija neturėtų neturėtų elgtis taip, kad neturėtų elgtis bet kokios šalies kandidatės kandidatės atžvilgių neturėtų būti toks, kad galima būtų manyti, kad čia kažkaip yra, kad nustatomos kažkokios datos, kad imamasi kažkokiu burtų. Ir kai kalbame apie Serbijos rengimąsi narystiai, turime pasakyti, kad visiškai teisingai šiuo metu nėra minima kokia nors konkreti data. Antra vertus, suprantame, kad kai turime aiškę metodologiją, kai Serbija raginama yra daryti tam, tik, e, gyvendinti tam tikras reformas, negalime Serbijai sakyti, kad, a, ne, bet kuriuo atveju jūs negalėsite iki 2000. 19-20 metų įstoti į Europos Sąjungą, kad ir kokia būtų jūsų pažanga. Negalime sakyti, kad jokiomis sąlygomis į Europos Sąjungą niekuomet iki 2019 metų neįstos jokia nauja valstybė narė. Nes iš esmės tai reiškia, kad iki 2019 metų Serbija nebus raginama imtis realių žingsnių narysės link. Aš paraginčiau mus e, kalbėti apie realias datas. Antra pastaba. Metodologija yra gerai žinoma, ir komisijos atstovai labai gerai viską paaiškino. Užsienio reikalų komitetas užsijima stebėsime, būtent jie rengia pažangos ataskaitas ir e, Serbijos pažangos ataskaitą rengia ponas McAllister ir Be abejo, mes galime komentuoti veiksmus, kuris ir beėmėsi įvairiose politikos sritise, bet iš esmės mūsų darbas yra įvertinti auditorumų specialią ataskaitą Ir šioje ataskaitoje kalbama apie biudžetą. Ir todėl mūsų užduotis yra įvertinti kaip buvo įgyvendinamas biudžetas, nes pagaliau mes, e, mesgi, galų galę mesgi esame biudžeto kontrolės komitetas. Bet vienai per kitaip suprantu, kad mes kalbėsime ir apie politiką. Aš pritariu kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad audito rūmų pateiktas bendras vaizdas ir nėra gal labai gražus ir uh, Mes e, be abejo galime kritikuoti komisiją dėl daugybės dalykų, bet manau, kad kartu svarbu, būtų svarbu ir pripažinti, kad e, e, kartais komisija dirba labai gerai. Auditorumai ir mes suprantame, kad komisija dirba gerai šioje srityje, ir kad ir kad mes vis tiek pateiksim rekomendacijas apie tai, kaip galima būtų dar labiau patobulinti komisijos darbą. Dėkuoju Jums už diskusiją ir lauksiu Jūsų pakeitimų. Ačiū, Afet. Šešienis tai pranešėjas tai pranešė, taip pat paprašė žodžio. Pana pirmininkė, gerbėjai ponės ir ponai, klausydamasis diskusijos eigos paprašiau žodžio, kadangi kolegos Doč ir Šoltis paminėjo komisijos pirmininko teiginius, aš neižvelgiu čia jokio prieštaravimo. Ponas Junkeris aiškiai pasakė, kad per busmos penkerius metus nebus įmanoma priimti naujų narių į ES objektyviai vertinant, jis paminėjo tik savaime suprantamą dalyką, nes objektyviai vertinant nėra nei vienos šalies, kuri e, bus pasiekusi e, narystės brandą per busmus penkerius metus. Aš daug bendrauju su atsakingu Serbijos pareigūnu, jie taip pat tą atitinkamai vertina, realistiškai vertina savo padėtį. Ir todėl neturėtume jokių datų nustatinėti. Viename interviu Serbijos laikrašiui aš pasakiau štai ką. E, Serbijos traukinys stovi ant bėgių ir juda Briuselio stoties kryptimi, o kada jis atvyks į tą stotį priklausys e, nuo to, e, ar jis pasuks aplinkiniais geležinkeliais ar tiesiai važiuos, tik viskas priklausys nuo pačių serbų. Ir aš manau, kad pasiūstume Serbijos visuomeniai gerą žinę, jeigu mums pavyktų šiais metais atverti pirmąjį narystės darybų skyrių. Labai daug kas priklausys nuo vasario 9 dienos, kuomet e, susitiks Briuselėje Serbijos ir Kosovo premjerai, užsienio reikalų ministrai, labai svarbus ir esminės svarbos klausimai, teisinės valstybės principų įtvirtimas, kova su korupcija, viešo administravimo sektoriaus reformos, e, santykių tarp Serbijos, tarp Belgrado ir Prištinos normalizavimas. E, tai yra viena iš svarbiausių prielaidų tam, kad būtų galima pradėti oficialiai narystės darybos taigi mes turėtume Serbiją palaikyti visur, kur tik įmanoma, tačiau viskas iš esmės priklausys nuo paties Belgrado. Labai ačiū, ponai Fazė, kažkas žodis pabaigai. Visų pirma, noriu padėkoti visiems biudžeto kontrolės komiteto nariams už pozityvės pastabas. Buvo labai malonu tai išgirsti. Tačiau ne dėl to paprašiau žodžio, norėjau pateikti du pareiškimus, du patikslinimus. Pirmiausia, audito rūmų nėra politinė institucija, ne politinė organizacija. Mes dirbame savo darbą, tai yra audituojame, vertiname pažangą ir remiantis mūsų audito išvadomis, mes patikėme savo komentarus, rekomendacijas, kad galėtumėte atsižvelgti į juos priimdami politinius sprendimus. Malonu buvo pamatyti jūsų e, e, e, ataskaitą, jūsų pranešimą, išskyrus tą darį, kur yra politinė, tai aš pritariu jūsų pareiškimams. Tačiau aš noriu dabar aiškiai pasakyti, kad mūsų ataskaita skirta komisijos darbui Serbijoje. Mes auditavome ne pačią Serbiją, o komisijos darbėje. Tai dažnai neteisingai suprantame. Kaip sakoma mūsų pranešime, spaudai. Pasirengimo narystai parama Serbijai e, vyksta tiksliai. Kita diena spauda parašė, Serbija e, eina teisingų kelių. Na, tai buvo nesusipratimas. Ir e, man buvo malonu komisijos atstovo e, rezumė išklausyti, kad ėmės priemėm visas mūsų rekomendacijas ir te galiu pasakyti, teskite darbą ir e, dėdami tas pastangas jūs pasieksite tikslą, galbūt net anksčiau negu numatyta. Aš to linkiu tiek Europai, tiek Serbijai, nors, kaip sakiau, mes auditavome komisijos darbą. Vielen Dank, damit sind wir am Ende. Labai ačiū. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, pereikime prie kito, tai yra specialioji 2014 metų ketvirtoji ataskaita ES vandens politikos tikslų įtraukimas į bendrą žemės ūkio politiką dalinė sėkmė. Pranešėja mūsų komitete yra ponė Kadembach, audito rūmose pranešėjas yra ponas Kadif. Aš teiksiu jam žodį iš karto. Prašau. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas dėl vandens politikos ir BŽUP šiek tiek e, nut nutolsta nuo įprastų auditorumų ataskaitų, nes paprastai mes vertiname politikos rytis ir vertiname lėšų valdymą. Čia mes kalbame apie du atskirus ES politikos aspektus, tai yra vandens politika ir BŽUP. Ir vertiname, kaip jie kartu veikia. Malonu pasakyti, kad auditas e, susilaukė didelio bendradarbiavimo ir susidomėjimo iš valstybių narių pusės, komisijos pusės taip pat, kaip paprastai yra. Šiame audite komisijos tarnybos apėmė du e, direktoratus, kaip sakome, ataskaitoje. Plačiai sutarėme parlamento ir tarybos, kad reikia geriau e, integruoti vandens e, politiką į kitas politikos rytis. Rengdami šią ataskaitą mes tikėjomės prisidėti prie šių politikos ryčių, prie tų vietų, kurios gerai veikia ir kur reikia patobulinimo. Ir kaip paprastai e, ataskaita buvo parengta visos komandos, nors pristatau aš vienas. Komanda yra čia. Buvo kalbame apie tai, ar ES vandens politikos tikslai tinkamai integruoti į BŽP politiką, e, mes darom išvadą, kad iš dalies e, kompleksinis susijimas ir kaimo plėtros e, finansavimas turėjo pozityvų poveikį, gerinant vandens kokybę ir kiekybę, tačiau šios priemonės yra pribuotos vertinant pagal politikos tikslus. Ir mes darome išvadą, kad e, vandens direktyvos gyvenimo užtrukimas e, e, uždėlsi tam vandens politikos įtraukimui į BŽUP. Ir valstybės narės turėtų būti ambicingesnės įgyvendinamos vandens pagrindų direktyvą, ypač pagreitinant patį procesą ir gerinant vandens ir atliekų valdymo planus svarbu, kad valstybės narės imtas iniciatyvos, jos taip pat turi užtikrinti, kad dabartinės BŽP priemonės, kuris gali pagerinti vandens kiekybę ir kokybę, būtų tinkamai gyvendinama. Šia tinkamai kalbame apie trūkumus kompleksinio paramos susijimo patikrinimų srityje. Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į vandens klausimus, rengiant kaimo plėtros planus. O ir komisijos turėtų pasiūlyti naujas priemonės šalia esamų priemonių, kas galėtų padėti gyvendinti vandens politikos tikslus. Valstybės narės turėtų žinoti e, apie valdymo duomenis. Malonu pasakyti, kad mūsų išvados ir rekomendacijos buvo primtos, e, primtinos mūsų pranešėjos panas Kattenbach. Tačiau norėčiau pasakyti, kad e, gyvenimas tikriausiai susidurs su sunkumais, yra pavojų, kad pažadėti veiksmai užtruks ilgai, nes jie priklauso nuo kitų veiksmų, kurios vykdo kiti asmenys. Pavyzdžiui, e, užbaigiant direktyvų gyvenimą, per trumpą laikotarpį pažangos nebus ir nors yra sutarimas, pažangos gali nebūti. Būtų gaila, nes visi vienodai sutarė, kad reikia veiksmų. Mes pripažįstame, kad komisijai e, sunku ką nors padaryti, nes daug kas priklauso nuo valstybių narių, bet e, komisija turėtų imtis iniciatyvos. Vielen Dank, Frau Kadenbach, bitte. Labai ačiū žodis, ponė Kadenbach. Pirmiausia, noriu padėkoti pan Kardifui ir jo komandai. Aš patiktą ataskaitą, prieš ją pakomentuodama, noriu atkreipti dėmesį į vieną iš sėkmingiausių ES įgyvendintų piliečių iniciatyvų. Tai yra 1,6 milijonai piliečių parašų ES buvo surinkti po peticiją teisę į vandenį, e, apibrėžiančią teisę kaip žmogaus teisę ir į svarbiausias esminės sanitarinės paslaugas, teisė į vandenį, pirmiausiai geriamą švarų vandenį, yra labai svarbi savo priemonėmis bendroje žemės ūkio politikoje kartu įgyvendinti ir kitas ES strategijas turime ir siekti išlaikyti tą vandenį Europoje švarų, o vertinami padėti žemės ūkioje, kuris sunaudoja trešdalį vandens projektą, kuriame sunaudojama trešdalis vandens, yra labai svarbios kartu su e, BŽP politikais e, tvirtinamos ir gyvendinamos priemonės. Ir būtent šie, šią ataskaitą svarstant reikia atsakyti klausimą, ar stiklinė pusiau tuščia, pusiau pilna. Svarstydami, vertinami šias priemonės, mes e, Taip pat apriepėme ir kompleksinį paramos susijimą ir kai ko pasiekime, tačiau vertindami problemas svarbiausiose sritise turime konstatuoti, kad praktiškai nėra galimybių išsiaiškinti, kokios priemonės suveikia, kokios ne. Ir mūsų laukia didelės apimties darbas dar. E, labiau įtraukti e, vandens direktyvos nuostatas į BŽUP ir į kompleksinio paramos susijimo priemonės. Ta turi daryti komisija kaip sutarčių sargė, tačiau taip pat ir Europos parlamento nariai, bendradarbiaudami su nacionaliniu parlamentu politikais, kurie priima sprendimus dėl atinkamų žemės ūkio priemonių, kurios turi atitikti vandens direktyvos nuostatas 2000 metais vandens pagrindų direktyva įsigaliojo ir iki 2015 buvo užsibrėžtas tikslas užtikrinti gerą vandens kokybę visoje Europos Sąjungoje. Dabar jau tie 2015 atėjo, tačiau tikrai negalime konstatuoti, kad vandens kokybė visoje ES yra gera. Mūsų užmojai valstybėse narėse yra labai skirtingi, kalbant apie vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą ir apie ES paramos lėšų panaudojimą. Šioje srityje konstatavome 2008-aisiais, jau rengiant pirminį pranešimą, kad reikia papildomų priemonių siekiant e, tinkamai įgyventinti vandens pagrindų. Direktyva buvo skirtos ES paramos lėšos, e, didžioji dalis nebuvo įsisavinta. Tai yra problema, kurią taip pat reikia svarstyti, nes iš esmės parama būtų buvusi suteikta, tačiau nepavyko jos įsisavinti. Ir kai kurios valstybės narės, dabar galime kalbėti tik apie tas kurios buvo vertinamos rengiant šią specialią ataskaitą, tačiau aš manau, kad tie duomenys yra reprezentacinio pobūdžio, taigi kai kurios valstybės narės neteikė pirmenybė, pirmenybės šių priemonių įgyvendinimu, nepaisant to, kad švarus vanduo, ne tik ger, gerimas vanduo, tačiau ir žemės ūkio naudomas vanduo yra Europai būtinybė. Taigi buvo atliktas uh, patikros e, atsitiktinės vietose, e, kurių metu buvo vertinama, ar teisėtai <clears throat> yra naudojami kai kurie vandens šaltiniai, tačiau nebuvo matuojama, kiek per tam tikrą laiką vandens yra sunaudojama apskritai ir e, mūsų vertinimų dėl tam tikrų pokyčių žemės ūkėje tokios atsitiktinės kontrolės priemonės nėra veiksmingos, nes viskas priklauso nuo to, kokiu metu jos yra atliekamos. Turint omenyje, kad pesticidai, pavyzdžiui, žemės ūkiai yra naudojami dažniausiai pavasarį, tai jeigu kontrolės yra atliekamos vėliau, tai paprasčiausiai pesticidų pėdsakų negalima aptikti. Aišku, čia reikia vadovautis principų teršėjas moka ir ne visuomet, tačiau tą teršėją galima nustatyti ne visais atvejais, tačiau Aš manau, kad e, šio principo nesilaikimas tikrai kenkia ES bendrai žemės ūkio politikai, kuomet teršėjams ir toliau teikiama europinė parama, ypač žemės ūkija. Kita bendro pobūdžio pastaba, kadangi man rūpi sveikatos ir aplinkos apsauga tai manau, kad e, kaip ir anksčiau nepakankamai dėmesio skiriama pesticidų problemai ir todėl tiek komisija, tiek valstybės narės turėtų čia imtis aktyvesnių veiksmų. BŽUP nuo 2014-2020 metų yra numatyti atitinkami tikslai, reikia kuo greičiau juos įgyvendinti, nes kitose sritise mes e, pastebime poveikį e, visos Europos žmonių sveikatai, kuomet pesticidai ir kiti, kitos taršios medžiagos patenka į gruntinius vandenis ir čia galima būtų kalbėti e, apie užterštumą vandens e, įvairiais mikroelementais, antibiotikais. Taigi šį, šią ataskaitą turėtume visi svarstyti labai intensyviai ir aš galbūt paprašyčiau paskirti pusryčių ar pietų vieną ar kelias diskusijas būtent šiai temai, kad galėtume pasisemt, pasikeisti mintimis, pasiūlymais, kadangi Sistema yra svarbi ne tik žemės ūkiai, tačiau svarbi ir žmogaus teisų užtikrinimo kontekste, nes teisė į vandenį yra pamatinė žmogaus teisų. Taigi aš siūlyčiau tokią idėją suorganizuoti pusėčių pietų diskusiją pirmininkė. Na, pusėčių diskusija skamba kaip tikras grasinimas su dabar. Kolegijai Ajalai Sender žodis. Senora Karimba, solemos. Iš tikrųjų, ponia Garba Pane Karbach ir aš iš tikrųjų daug dirbame ir kartais ir pradedame nuo darbo pusryčių. Norėčiau padėkoti auditorumams už šią ataskaitą. Joje kalbama apie temą, kuri dažnai nesusilaukia tinkamo dėmesio, kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką. Ir dėkuoju poniai Kanenbach už tai, kad ji domisi šiuo klausimu. Na, mano galva, egzistuoja tokios dvi problemėlės, į kurias kol kas nebuvo atsižvelgta mūsų diskusijose apie vandenį ir bendrąją žemės ūkio politiko, politiką. Reikia nepamiršti, kad pietų ir šiaurės Europoje vanduo naudojamas žemės ūkio tikslams visiškai skirtingai. Šiaurėje, pavyzdžiui, reguliariai reikia e, reikia e, sausinti žemės, nes tenai vandens yra per daug. O pietuose situacija yra visiškai kitokia. Mums reikia papildomo vandens, mes netgi uh, statome nudruskinimo gamiklas, tam, kad galėtume naudoti jūros vandenį. Taigi situacijos, e, situacija pietuose labai skiriasi nuo to, kas vyksta šiaurėje. Negalima visko sumesti į vieną krūvą. Bet to norėčiau ir e, perspėti visus Mes tengiamės sumažinti Europos e, žemės ūkio gebėjimus. Taip iš tikrųjų ūkininkai sensta, pernelik e, nepakankamai jaunų ūkininkų pradeda ūkininkauti ir taip yra dėl bendros žemės ūkio reformos, bent jau už dalies. Bet vienaip ar kitaip kyla pagunda savotiškai eksportuoti mūsų e, ekologinį su vandeniu susijusi pėtsaką. Mes mažiname ūkių, žemės ūkio ūkių gebėjimus, mažiname jų gebėjimą konkuruoti ir kartu džiaugsmingai importuojame žemės ūkio produkciją iš kitų šalių. Tai yra iš tų šalių, kur auginti e, žemės ūkio produkciją yra kur kas lengviau. Bet nepamirškime, kad taip mes ir užsiimame tuo savotišku tuo ekologinio pėdsako eksportu, nes tenai mes nežinome, kaip yra naudojamas vanduo, kokią žalą e, tai daro aplinkai. Be abejo, yra ir su sanitarija susijusių klausimų. Akivaizdu, kad čia mes turime tą draugelio efektą, kai e, e, draugelis e, pakilęs nuo gėlės vienoje šalyje gali sukelti audrą kitoje. Ir manau, kad ta ekologinio pėdsako ža, žalos aplinkos, aplinkai. Problemą turime kažkaip spręsti. Yra dar vienas dalykas. Yra dar viena problema. Tai yra gruntinio vandens tarša. Kalbame, bet mažai kas, apie tai daug kalbame, bet mažai kas daroma. Mes turime vandens e, kokybės direktyvą, bet mes nežinome, ką daryti su užterštų dirbožėmiu. Jei tokią direktyvą turėtume, tuomet gal ir šiandien situacija būtų kitokia. Valstybės narės dabar privalo pasitemti dėl ES e, teisės aktų Aš džiaugiuosi, kad dėl vandens direktyvos buvo sustabdyti tam tikri su vandentvarka susiję darbai. Bet man atrodo, kad vis dėlto šiam klausimui galima priskirti daugiau dėmesio. Žemės ūkis e, jau galiausiai yra susijęs su dirbožėmiu, su tuo, ką mes galime auginti. Ir auginamgi e, tokią produkciją, kuriai reikia vandens. Žinoma, niekas nepadės, jeigu valstybės narės pačios nepasirūpins savo dirbožėmio neužterštumo, kolegai savarmai žodis. Ačiū, pana pirmininkė, prašau žodžio tik tai Europos liaudės partijos frakcijos šešėlio pranešėjo Martučelo vardu, kuris dėja negali dalyvauti posėdėje dėl kitų įsipareigojimų, jis dalyvauja šiandien holokaust, tarptautinėme holokausto dienos minėjime Prahoje. Taigi, kolegos vardu pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Kadimbach už puikiai atliktą darbą, rengiant darbinį dokumentą ponui Kardifui, kuris yra atsakingas auditorumuose už šį klausimą. Pons Martučėlo pritarė pranešėjai dėl to, kad vandens politika yra esminės svarbos siekiant užtikrinti ilgalaikę ES gerovę ir turėtų tapti viena iš svarbiausių sudėdamųjų tvaraus vystomojo bendradarbiavimo žemės ūkio ir aplinkos politikos dalis. Ponas Martučėlo konstatuoja, kad būtina paraginti komisiją ir valstybės narės įvertinti ir stebėti, kaip vandens ištekliai yra naudojami žemės ūkiai ir kad jų naudojimas atitiktų vandens pagrindų direktyvą. Taip pat panas Martušėlą mano, kad komisija privalo pagerinti duomenų surinkimą, siekiant įsitikinti, kokias egzistuoja sąsajos tarp vandens naudojimo praktikų valstybės narės privalo pagreitinti direktyvos nuostatų perkelimo į savo teisyną teisės sistemas procesus, vadovaudamosis ES galiojančiomis taisyklėmis. Ačiū, pirmininkai, daugiau norinčių kalbėti nėra. Žemės ūkio generalinis e, direktoratas komisijos dabar kalbės jo atstovai baskų žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Karimbach ir ponė Kardifui už suteikiant galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl šios specialiosios ataskaitos apie e, vandens politikos įtraukimą į BŽUP. Taip pat noriu padėkoti tiek ponė Karimbach, tiek ponui Kardifui už jų e, pareikštas mintis, rekomendacijas ir vaisingą bendarbiavimą rengiant šį pranešimą. Kai buvo minėta Europos vandens kokybės apsauga yra klausimas, kuriam ES turi teikti pirmenybę, ypač žemės ūkio srityje, kuriame sunaudojamas 33 e, procentai vandens išteklių ir e, kuris yra didžiausias vandens taršos šaltinis, buvo patvirtinti jau minėti keli teisiniai instrumentai susijęs su vandens kiekybės ir kokybės stebėsena nitratų direktyva, taip pat reikia paminėti ir vandens pagrindų direktyvą kuria sukūrima teisinė sistema siekiant apsaugoti vandens išteklius visoje Europoje, ypač žemės ūkio srityje, srityje, kurioje daugiausiai vandens sunaudojama, mes tengiamės įgyveninti dvi priemonės siekiant įtraukti vandens sudarmo politiką į BŽUP, vandens politikos tikslus tiksliau įtraukiant į BŽUP. Keturios priemonės jau buvo paminėtos, tai yra tiesioginis e, paramos susijimas e, <clears throat> bei e, tai yra paramos ūkininkams susijimas su tuo, kaip jie laikosi tam tikrų vandens direktyvos nuostatų ir su jomis susijusių teisės aktų. Taip pat e, yra numatytos ir kitokios programos siekiant apsaugoti ir išsaugoti gamtinius ES išteklius, kurie yra naudojami e, ūkininkų veikloje. Taip pat e, kompleksinis paramos susijimas ir kaimo plėtra prisėda prie tvaraus žemės ūkio, skatinant tinkamus ūkininkavimo būdus ir tokią ūkininkų veiklą, kuri atitiktų teisės aktų nuostatus Tai yra labai svarbu ir e, numatant atitinkamas paskatas už tinkamas e, teikiamas vieš, viešasis paslaugas. Kompleksinis paramos susijimas ir kaimo plėtra turėjo teigiamas įtakos tiek žemės ūkio naudojimo vandens kokybei, tiek kiekybei komisija, tačiau puikiai supranta, kad esama ir silpnų vietų valstybėse narėse taikant abi minėtas priemonės komisija dėl šių priežasčių imasi atitinkamų žygių, kad padėtis pagerėtų per būsimą daugiametę finansinę programą ir mes tikimės, kad tos priemonės turėtų pagerinti e, per būsimus septynis metus vandens naudojimo kokybę ir sumažinti apimtis. Taigi pirmasis dalykas yra susijęs su kompleksiniu paramos susijimu, pagal kurį komisija pasiūlė atitinkamai įtraukti pesticidų naudojimo direktyvą į kompleksinio paramos susijimo taikymo sritį. <clears throat> Jei siekiant tokiu būdu aiškiau nustatyti, kaip valstybės narės ir jų ūkininkai laikosi prisimtų įsipareigojimų. Valstybės narės yra pareiškus paskelbusios 2013 metais bendrą pareiškimą patvirtinus BŽUP reformą. Ir šios dvi direktyvos, tai tuo metu dar nebuvo kompleksinio paramos susijimo sudėdamosiomis dalimis ir per tą laiką buvo parengta e, ūkininkų konsultavimo sistema, kurie ūkininkai gali pasinaudoti dalyvaudami įvairiose mokymuose, kuriuose pateikime informaciją, kaip tinkamiau elgtis ir naudoti gamtinius išteklius. Vienas iš jų yra vanduo. Taip pat priemonių buvo patvirtinta susijusių su kaimo plėtros politika, buvo patvirtinti atskiri mechanizmai laikotarpį nuo 14 iki 20 metų kuriuose aiškiai atkreipiamas dėmesys į vandens naudojimą. E, tai yra vienas iš penkių prioritetų, du prioritetai iš penkių yra skirta, skirti vandens naudojimui. Pirmasis yra skirtas e, vandens išteklių valdymui pagerinti ir taip pat antrasis veiksmingesnė vandens išteklių naudojami, labai svarbu, kad valstybės narės tinkamai perkeltų ir gyvenintų šios prioritetus, pasinaudodami būsimųjų septynių metų daugiametę finansinę programą ir jos ištekliais, taip pat e, kaimo plėtros politikoje e, yra taikomos papildomos priemonės e, kaip parama mokymams, konsultacijos, investicijos tinkamas e, žemės naudmenų naudojimas arba jo pagerinimas, taip pat Europos inovacijų partnerystės kontekste yra e, rengiamas ištisas priemonių rinkinys, kurio pasinaudodami ūkininkai galėtų tinkamiau naudoti vandenį, taip pat yra rengiama nauja BŽUP stebėsinos ir vertinimo sistema, kurioje svarbus vaidmuo atiteks vandens išteklių naudojimui ir ji bus kitokia nei ankstesnė stebėsinos ir vertinimo sistema ir mes esame numatę keturis šios sistemos ramšius. Pirmasis tai yra kaimo plėtra, ir jį įtraukti taip pat vandens ištekliai. Taip pat pasidarykas, kurį noriu paminėti, tai ES naujoji vandens išteklių valdymo politika ir tai yra naujoji komisijos vandens pagrindų direktyvos įgyvenimo strategija kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotais subjektais ir tokiu būdu e, siekiama patvirtinti procesus, pagal kurios vandens kokybė valstybės narėse turėtų būti pagerinta ir mes Laukiame, kaip ši strategija bus atnaujinta 2015 metais. Vyksta dvišaliai sustikimai su valstybių narių atstovais, regionų atstovais apie tai, kaip reikia gyventi kaimo plėtros programas ir komisija ragina, tiksliau konsultuoja valstybės narės dėl vandens politikos tikslų įtraukimo į nustatytus veiksmus kurie, ir projektus, kurie gyvendinami regioninėme lygmenyje ir komisija ateityje taip pat pateiks e, pasiūlymų, kaip įtraukti svarbiausius vandens pagrindų direktyvos elementus į kompleksinio paramos susėjimo priemonės visose valstybėse narėse. Pabaigai, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad komisija mano, kad mūsų uh, iniciatyvas e, rengdami mes atsižvelgsime į auditorumą ir ponios Kadenbach pranešimų e, rekomendacijas, kadangi jomis e, siekiama ženkliai pagerinti vandens išteklių kokybę ir sumažinti jo naudojimo apimtis. Ačiū. Dar noriu užduoti vieną klausimą, ar gali būti kad e, bandoma ieškoti visais šiais veiksmais e, naujų priežasčių, e, su kuriamis būtų galima susijęti tiesioginės išmokas ūkininkams arba nuo kurių padaryti na, kur būtų galima šis išmokas padaryti priklausomas. Man susidarė toks įspūdis klausantis diskusijos eigos. Tu dar taip pat norėjai žodžio, prašau, ar ne? y yo quería preguntar, porque no sé muy bien, si supongo que es. Norėčiau paklausti. Čia turbūt kalbame su Žemės ūkio generaliniu direktoratu, o dirbos klausimai priklauso aplinkos generaliniam direktoratui. Na ir aš noriu paklausti, ar bus kada nors numatyta tokia galimybė tai yra panalizuoti, kaip vandens kokybę lemia tai, kas vyksta su dirva. Antra, sutartise su trečiosiomis šalimis, kur yra svarbus prekybos ramstis, paprastai juk prekybos sutartis žemės ūkio srityje ar atsižvelgiama į vandens veiksmingą panaudojimą ar tinkamą pesticidų naudojimą. Ponas Celerį, labai trumpai. Kolega Celerį, tik labai trumpai, nes vakar viršime posėdžio laiką 25 minutėmis, tai šiandien vertėjai gali būti mažiau malonus. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad e, remiantis vandens apsaugos pagrindų direktyva, kai kuriuose Vokietijos federalinėse žemėse bandoma <clears throat> pasinaudoti atitinkamomis S paramos lėšomis. Komisija atkreipė dėmesį, kad tai daroma visiškai nepagristai, nes būtent valstybės narės yra už šią sritį atsakingos, tačiau kai siekiama ES paramos tam tikriams projektams, tai e, yra pasinaudojama atitinkamomis progomis ir galimybėmis. Todėl galiu tik pasakyti, kad kai kuriuose Vokietijos federalinėse žemėse buvo neteisėtai pasinaudota ES parama šioje srityje. Ponai Paskų žodis. Pane Prinkė, aš pasistengsiu sakyti prancūziškai. Taip, iš tikrųjų, kadangi dabar turime naują bendrą žemės ūkio politiką, kuri galioja nuo 2014-2020 metų. Matome, kad e, šios politikos tikslai iš esmės buvo praplėsti, be abejo, maisto sauga yra pirminė, svarbiausias tikslas, turime apsaugoti e, vartotojus, bet taip pat turime ir platesnių tikslų žemės ūkio, e, tvaraus vystimosi ir teritorijų plėtros, darnios plėtros sritise. Ir visą tai e, atspindi mūsų bendrą tikslą darniai tvarkyti savo į, į, e, gamtos išteklius ir todėl atsirado ir naujų priemonių. Ūkininkai E, turi gaminti tokią produkciją, kurią galės po to parduoti, bet kartu jie gamina ir e, vis, viešasias gerybės. Ar tai būtų biologinė įvairovė, ar būtų dirbožėmis, ar vanduo. Aš nenoriu tai gilintis, aš jau kalbėjau apie naują priemonę, apie žaliasias išmokas, kuris yra susijusios su žalinimu, tai yra naujas darosios žemės ūkio politikos elementas ir jam skirta maždaug 30 procentų viso pirmojo ramšio biudžeto ir tai yra priemonės, kurios gali būti taikomos e, visoms žemės ūkio e, žemė, visiems žemės ūkio e, plotams ir ten taip pat yra numatyta ir numatytas priemonės skirtos geresniam vandens naudojimo. Taigi yra akivaizdu, kad naujoji žemės ūkio politika uh, numato naujas sąlygas susijusias su darne plėtra ir yra dar viena, viena nauja priemonė, tai yra žalinimas, kuri tam tikrą prasme leis mums reaguoti į um, ir siekti geriau valdyti, tvarkyti savo gamtos išteklius Europos Sąjungoje, skaitant ir vandenį, ir dirbožymį nes suprantame, kad reikia kalbėti ne vien apie dirbožėmio kokybę, turime suprasti, kad nuo tos kokybės priklauso, ar mes sugebėsime apsirūpinti maistu ir tie klausimai yra susiję su biologinė vairovė ir su vandeniu. Taigi, akivaizdu, kad mes dabar kur kas labiau atsižvelgiame į visus šios su aplinkosaugos susijusius klausimus, kalbame ir apie pesticidų naudojimo apribojimą ir apie geresnio dirbožymio išsaugojimą ir visos viešosios paramos priemonės, kurios yra teikiamos pagal bendrą žemės ūkio politiką, yra e, teikiamos e, tam, kad galima būtų gaminti konkurencingą produkciją ir kad galima būtų tinkamai tvarkyti gamtos išteklius. Tai yra du dalykai, kurie tarpusavį yra susiję ir e, tai taip pat atspindi ir darybas tarptautinių lygmenių. Ir tai be abejo yra temos, kurioms e, mūsų institucijos skiria ypatingą dėmesį darybose. Ir kalbėdama šiek tiek daugiau apie vandenį ir gamtinius išteklius, ir komentuodamos politinės priemonės ir sąlygas, galiu pasakyti, kad pagal naują žemės ūkio politiką, kuri šiuo metu yra gyvendinama valstybėse narėse, mes e, taikome platesnius. E, ta, E, tikslus ir jiems daug dėmesio, juose daug, daug dėmesio yra skiriama darnai plėtrai. Ir tai, ką jūs sakėte šiandien apie vandens politiką, visiškai atitinka tuos mūsų tikslus, atitinka mūsų naują požiūrį. Ir dabar keli žodžiai apie sąlygas. Be abejo, mes negalime tikrinti, kaip ūkininkai laikosi visų savo įsipareigojimų. Bet čia iškyla problema tuomet, kai jie, jie nežino apie savo įsipareigojimus arba kai neegzistuoja nacionalinių teisės aktų e, kokią nors šalyje. Mes turime, pavyzdžiui, pagrindų vandens direktyvą ir turime e, pesticidų naudojimo direktyvą direktyvą, bet akivaizdu, kad ši, visi geri dalykai, kurie išdėstyti šiuose direktyvose, galės būti pritaikyti tik tuomet, kai tos direktyvos bus tinkamai perkeltas nacionalinius e, teis, e, teisynus, nes mes negalime, akivaizdu, kad negalėsime visos sistemos pritaikyti, tol kol ūkininkai neturės visų jiems reikalingų teisinių ir kitokių priemonių e, įgyvendinti nustatytų reikalavimų turiu klausimą, nežinau, ar jūs galėsite jį atsakyti, tačiau galbūt galėsite tą klausimą kam nors perduoti, kas galėtų atsakyti. Visi dalykai yra glaudžiai tarpusavė susiję, kalbame apie vandens apsaugos pagrindų direktyvą, tačiau mums, kai Austrija labai svarbi apsaugos nuo potvinių direktyva, noriu paklausti, kaip kontroliuojant ir stebint situaciją šių direktyvų nuostatos yra vertinamos bendrijos lygių. Mes puikiai žinome, kad valst... E, tik tai 0,1 ar 1 procentas pesticidų e, patenka ten, kur jie yra skirti, tai yra nusėda augaluose, 99 procentai patenka į aplinką. Taigi kilo klausimas, kaip užtikrinti vandens išteklių apsaugą. Ir man šios dvi direktyvos yra glaudžiai tarpusavėje e, susijusios, ypač vertinant jas iš vandens išteklių apsaugos požiūrio taško. Todėl klausiu, kaip e, komisija vertina šias abi direktyvas, kaip naudingas ar nenaudingas, siekiant apsaugoti vandens išteklius. Trumpai prašom atsakyti, sako pirmininkė. Sinon, vous envoyez une, une, une réponse écrite. Jeigu negalite atsiųsti atsakymą raštu. Réponse écrite, donc plus précise. Taip, mes galime pateikti jums atsakymą raštu, kuris bus kur kas išsamesnis. Ir nes tai yra susiję ir su žemės ūkio, ir su aplinkosaugos generaliniais direktoratais, bet yra akivaizdu, kad kontrolės ir sankcijų sistemos numatytos šiuose dviejose direktyvose turės būti perkeltos į nacionalinius teisynus, o žemės ūkio politikos lygmenių mes stengiamės padėti ūkininkams pradėti taikyti tokias praktikas, kurios būtų draugiškesnės aplinkai ir atitiktų mūsų tikslus. Ir kartu, kai nustatome sąlygas, mes stengiamės taip pat užtikrinti, kad ūkininkai turėtų galimybę gauti valstybės pagalbą Ir ta pagalba yra tikiama tuo atveju, jeigu ūkininkas laikosi įstatymų. Bet mes negalime, negalime turėti kontrolės ir tikrinimo sistemos, kuri tikrintų, kiek ta direktyva yra tinkamai pritaikyta Austrijoje ar kitur. Suprantu, kad ūkininkai turi laikytis galiojančių teisės aktų, uh, ir yra numatyta e, ir sankcijų, ir e, kontrolės sistema dviejose direktyvoje, bet čia kalbame apie skirtingus lygmenys. E, ir kalbame iš esmės apie tai, kad mes suprantam, kad aplinkosaugos politika yra susijusi su žemės ūkio politika, tai yra glaudžiai susiję dalykai. Dėkuoju vertėjams už tai, kad dirbo ilgiau. Ir ponia Kardif, jeigu jūs kalbėsite angliškai, mes klausysimės jūsų tik tai anglų kalbą, nes vertėjai turi baigti darbą. Maybe just to comment on Mrs. Ayala Sender's question about whether we had taken into account the differences in agriculture north and south and indeed even within regions. And yes, we tried to do so. The, uh, the audit looked at both um,